sukurtas e, klimato kaitos bankas. Tai yra geras dalykas, tačiau kiek e, reikia e, lėšų, konkrečių lėšų mūsų regionams, kad būtų kūrimas naujos darbo vietos. Ir jeigu norime mažinti oro transporto taršą, tai mes turime atsisakyti lengvato, kurios taikomas šitam transportui. Mes turime galvoti apie tokią kovą, kuri būtų e, veiksminga ir kuri leistų mums atremti iškylančius iššūkius. Dėkoju. Dabar Renew frakcijos vardu ponė Armau. Trys minutės, prašom. Stimați colegi, onorați reprezentanți ai Comisiei Europene. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie 20 metų biudžetą. Tai yra e, e, finansinis laikotarpis prasidėjęs 14 metais. Aišku, dabar turime pakalbėti apie susidariusią padėtį biudžeto srityje. Naujas parlamentas turi nuspręsti, kokie prioritetai bus per pastarosius septynis, e, per busimuosius septynius e, metus. Europa turi parodyti, kad jinai turi strategiją, e, kaip pagerinti piliečių gyvenimą. Europa turi parodyti, jog supranta piliečių problemas ir lūkesčius ir turi siūlyti tokį visuomenės matymą, tokią viziją, kuri būtų prasminga. Piliečiai tikisi konkrečių priemonių iš mūsų. Mūsų priemonės turi įgalinti technologinės inovacijas, tuo pačiu galvojant ir apie gamtos e, apsaugą. Mes e, turime išsaugoti savo konkurencingumą ekonomikos sektoriuje, turime pasirenkti ekologiniam pereinamajam laikotarpiui, ir iššūkiams mes e, turime veikti greitai, tačiau neturime apkarpyti prog finansavimo programoms, turime remtis vertindami programas, jų rezultatais ir tos programos, kurios atitinka tos kriterijus, turi būti remiamos Rumunijoje iškyla labai rimtų, ne tik ekonominių problemų, kurios paliečia ir visą mūsų kontinentą, tačiau labai rimtų ir ekologinių e, problemų. Mes Europos lygmenių turime galvoti apie finansinės priemonės, kurios įgalintų mus pasiekti tinkamesnę pusiausvyrą viso kontinento lygmenių. Aš norėčiau, kad biudžeto eilutė skirta techniniai pagalbai būtų sustiprinta, todėl kad e, šis finansavimas ir šios lėšos e, pasiteisino. Taip pat e, turime pasirūpinti, kad protų nutekėjimas iš rytų į vakarus būtų sustabdytas. Ir šituo klausimu turime galvoti apie tinkamus sprendimus rytų ir vidurio Europoje. Vis daugiau Europos piliečių nori, jog viešosios e, išlaidos būtų veiksmingiau ribojamos. Viename iš pakeitimų yra e, sakoma, jog e, Aš manau taip pat, kad mūsų sukurtos struktūros turi būti tinkamai finansuojamos, kad galėtų veiksmingai dirbti. Rasmus Andresen, pustrečios minutės. Ponas Andresen, žalieji. Klimato kaita greuna gyvenimą, greuna jaunimo gyvenimą, tie, kurie streikuoja dėl klimato, taip pat greuna ir žemdirbių gyvenimą, ypatingai pietų Europoje, viską, ką jie turi, nušluoja o mes e, turime imtis priemonių. Todėl kalbam dabar ne apie biudžeto šiaip jau kažkokius tai e, skaičius, bet apie mūsų žemynų ateitį. Mes kalbame apie tai, kaip mes galime kartu investuoti į savo ateitį. Žalieji nori kovoti su skurdu ir stabdyti klimato keitą, nori, kad turėtumėm perspektyvą. Ir tai mums reiškia e, ginti teises tų jaunų bedarbių Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje, kurie dar po krizės nesugebėjo susirasti darbo. Žalieji mano, kad mums reikia rimto biudžeto investuoti į klimato apsaugą ir į darbą, jaunimo darbą. Makronas ir kiti per rinkimus sakė, kad reikia daugiau bendrų investicijų. Bet dabar yra daroma visiškai priešingai. Siūloma apkarpyti ir klimato finansavimą, ir darbo vietų, ir mokslinio tyrimų finansavimą. Taip negalima, todėl e, žalieji reikalauja e, skirti 3,5 procentais daugiau E, klimatui ir 350 milijonų daugiau jaunimo nedarbų. Reikia rimtai tai žiūrėti. E, reikia 48 milijonų eurų tam, kad žmonės nebežūtų viduržėmio jūroje. Jau atėjo laikas rimtai dirbti. Tarybos pasiūlymai mūsų nuomonė yra nepriimtini, žalieji nori dalyvauti konstruktyviai, e, balsuojant už biudžetą. Mes norime pakeisti Europą ir ją stiprinti, bet tą reikia daryti kartu investuojant į ateitį. Ir tikiuosi, kad mes rasime tokį sprendimą ir tokią daugumą, kad e, galėtų tas perspektyvas e, įgyvendinti ir mūsų valstybių vadovai Europos ateičiai. Dėkoju taip pat už tai, kad laikėtės laiko. Dabar suteiksiu žodį į T frakcijos vardu poniai Laport. Minutė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, praėjusią savaitę prezidentas Erdoganas vėl uh, grasino Europai, kad paleisės migrantus į Europą. ES vadovai vėl susiduria su tuo, kad netenkindami Erdogano prezidento pageidavimu gali sulaukti migrantų antplūdžio. 400 milijonus eurų per, per artimiausias savaitės pažadėta sumokėti Turkijai. Kai žinoma, kad 420 milijonų eurų numatyta, tik turime Frontexui, e, tai tuomet turime teisėtai kelti klausimą, kokią vertę turi tas susitarimas. ES sunkiai sugeba apsaugoti savo sienas. Būtina, kad nacionalinės sienos būtų tinkamai saugotos ir kad tą darytų nacionalinės valstybės. E, reikėtų įkurti agentūrą e, kuri būtų tarp valstybinė ir kur gintų mūsų sienas. O dabar migrantai atvyksta ir priimami yra be jokios kontrolės. Ačiū. EKR e frakcijos vardu Čonsa, pusantros minutės. E, Pone pirmininkė, e, Europos komisijos ir tarybos atstovai, Europos parlamento nariai. Diskusijos dėl biudžeto visada būna nelengvos, bet turi remtis į realybę. Čia Europos parlamente mes elgiamės atsakingai, mes turime būti atsakingi savo piliečių atžvilgių, savo pačių atžvilgių mes turime spręsti bendras problemas. Tai yra mums tenkanti kilni užduotis, dėl to turime elgtis nuosekliai. ES dokumentuose yra pasakyta, kad turime rūpintis žemės ūkiu, bet uh, Būtent dėl to ir negalim pritarti Europos tarybos e, siūlymą sumažinti išteklių skirtus natūralims ištekliams saugoti. Manau, kad būtina paremti vartotojų interesus ginančias grupės ir maisto produktų gamintojų grupės. Mūsų vaikai negali valgyti plastikinių maisto produktų, jiems reikia sveiko, ekologiško maisto. Mes turime sakyti visur, kad turime saugoti tinkamą ES sienas ir dėl to EKR nori stiprinti Europolą ir Frontexą. Taryba atrodo siūlo mažinti lėšas horizontui 2020. E, daugybę milijonų eurų. Mokslininkai universitetai stokoja pinigų mokslo tyrimams. Jeigu norime toliau technologiškai neatsilikti, turime e, siekti darbo vietų, turime siekti, kad darbo vietos būtų sukurtos jaunimui ES. Turime būti realistai, dėl to siūlome realistinius siūlymus ES. Mums reikia atremti visiems kartu tuos visus tenkačius iššūkius. Pirmininkė, dėkoju. Guoja NGL vardu kalbės ponas Omarčiai. Prašau. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš visiškai pritariu tam kritiškam pasisakymui, kurį išsakė ponas komisaras Otingeris dėl tarybos siūlymo. Aš taip pat pritariu tam, ką sakė visos Europos parlamento frakcijos. Turite aiškiai suvokti, kad yra vienybė šiame parlamente, nes mes nepritarėme tarybos siūlymui. Nes tas siūlymas yra toks, kuriuo atsisveikinama su ES ambicijomis. Sakėte, kad nenorite kalbėti apie skaičius. Galiu suprasti, bet aš tai noriu, kad kalbėtume apie skaičius, kad juos minėtume, nes jūsų siūlymas yra viso labo apkarpimai Ir maža to, tai yra nepagristi apkarpimai. Tai yra apkarpimai mokslo tyrimams minus 413 milijonų, sumažinimai jaunimui 11,67 milijonų, e, kurie būtų skirti jaunimo užimtumų iniciatyvai, sumažinimas lėšų taip pat prieglopščio ir migracijos fondui. O šiandien reikia kaip tik spręsti šį iššūkį, galvoti, kaip integruoti migrantus. Taip pat sumažinimai lėšų siūliomi kosmių programų 36,5 milijono. Tai reiškia, kad mažiau pagalbos sulauks įmonės. Tad noriu pasakyti, kad su tokiu biudžetu jūs ketinate paukoti Europą. Ir tai reiškia, kad Europos 2020-aisiais turėsime dar mažiau ir dėl to yra tikrai labai liūdna. Dėkui. Dėkoju. Dabar žodis ponui Hyver. Pusantros minutės. 7,5 milijonų e, Britų, kurie balsavo už Brexitą, bus e, nusivylę, kad reikės milijonų skirti 20 metų biudžetui. Mūsų žmonės balsavo ne už nuoseklumą, ne už testinumą, o už nepriklausomybę. Būtent todėl mes norime atsiskirti nuo ES. Ja. Yeah Lordų rūmoje, rūmo ataskaita e, rodo, kad e, Juktinė karalystė nebemokės jokių įmokų ir nebeturės, nebeturės jokių įsipareigojimų su, Europ, su Europos Sąjunga. E, kitaip tariant, kad jeigu nebus susitarimo, jeigu bus pektas be susitarimo, tai mes niekur nemokėsime. Uh, Teresos Mei susitarimas keletą kartų buvo atmestas mano e, šalyje. Dabar e, vadovauja kitas ministras pirmininkas ir mes nenorim, kad tas susitarimas būtų iš naujo mums įbruktas. E, pusę rytų e, Anglijos žmonių vardu sakau, ką mes e, manome apie 30 milijonų eurų, e, tai yra svarų skirimo ES. Jeigu nebus susitarimo, nebus ir pinigų. Ačiū dabar žodis ponui Murešan, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Dabar kalbame apie ES biudžetą 20 metams. Du dalykai. Pirma, taip paskutinį, paskutinį dabartinės daugiametės finansinės programos programą e, metai ir pas, pirmieji metai po rinkimų. Paskutiniai metai šios finansinės programos reiškia, kad pagaliau pinigai pasiekia valstybės narės. Reikia apmokėti sąskaitas. Todėl aš kreipiuosi į tarybą, prašydamas, kad ES turėtų pakankamai išteklių, kad galėtumėm apmokėti sąskaitas. Būtų labai blogas ženklas siunčiamas žmonėm, miestam, e, smulkiam tokiam verslui, jeigu mes nesugebėtumėm apmokėti sąskaitų. E, būtų blogai, e, kad e, naujos programo, finansinės programos pradžioje mes turėtumėm dar ieškoti pinigų užmokėti už ankstesnės sąskaitas. Antra, tai yra pirmieji metai po ES rinkimų, tai reiškia, kad mes turime įsiklausyti į piliečių valią. Jie nori būti labiau įsitraukę, jauni žmonės balsavo, mes negalime jaunimui pasakyti, kad mes neturime pinigų kovoti su jaunimo E, nedarbu. E, taryba siūlo apkar, labai stipriai apkarpyti kovos su jaunimo nedarbu išteklius. E, taip pat negalime jaunimui pasakyti, kad mes nekovosime su klimato kaita, kad mes neturime pinigų, nes jiems labai svarbu. Mes negalime pasakyti žemdirbiams, kurie balsavo, kad mes turime mažiau pinigų žemdirbystėje. Taigi dirbkime kartu, parlamentas, komisija, taryba, kad mes išgrinintumėm prioritetus ir turėtumėm e, pakankamai lėšų skirti tiems prioritetams ir įsitikintume, kad tie pinigai tikrai labai gerai panaudoti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Gualminį. Minutė su pusė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Uh, Sprendimai dėl biudžeto yra politinės veiklos esmė, finansinių lėšų skirimas, tai nėra šiaip kažkoks biurokratinis veiksmas. Būtent taip ES e, e, duoda atsaką į e, piliečių, milijonų piliečių lūkesčius. Mes, parlamentas, turime būti ambicingi. Turėtum nebijoti krizių, turėtum nebijoti. E, turime suprasti, kad kuo labiau krizės mus nusmugdo, tuo, tuo aukščiau turime kilti. Mes turime. E, e, ne tik priimti komisijos pasiūlymą, bet dar ir padidinti 3,5 milijardais eurų, kaip siūlo socialistai. Ypatingai 20 metais visi tie tikslai, kurie susiję su klimato tai kaita, turėtų būti dar labiau finansuojami. Jaunimo garantija turėtų būti sustiprinama ir įtraukta į Europos fondą. Plus kaiminystės politika, ypatingai viduržėmio jūros regione, yra be galo svarbios. Jos turi būti taip pat stiprinamos tam, kad mes galėtume E, laikytis savo vertybių, tokių kaip įtrauka ir solidarumas. Aš buvau šešio, šešėlinė pranešėja Europos agentūrų klausimų. Manau, kad labai svarbu patidinti agentūrų finansavimą ir darbuotojų, darbuotojus. Būtent tų agentūrų, kurios susijusios su klimatu, migracija ir užimtumu. Mėly kolegos, mes esame dabar kryškelėje. Europa turi būti žalia ir sociali Europa, kitaip jinai neegzistuos. E, nepraleiskime šios galimybės. Dėkoju. Pane Ajer, minutė. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė valstybės sekretoriau, ponė e, komisarė, gerbiami kolegos. E, netrukus pasveiks finansiniai metai ir matysime, kokie rezultatai. 2013 metais 20 procentų visų išlaidų Europos institucijos įsipareigojo skirti kovai su klimato kaita, tačiau atrodo, taip nepavyks. Tai būtų didžiulė nesėkmė. Atsiprašau, sako pirmininkė, lyg tai nėra vertimo. Ar turiu kartoti viską iš eilės, klausė kalbėtų ar ne? Taip, pradėkite iš pradžių. Dėkoju. Ponės valstybės sekretoriau, ponė komisarė, gerbiami kolegos, 2020 metai bus tie, kai pasibaigs dabartinė finansinė programa ir apžvelgsime rezultatus. 2013 pabaigoje ES institucijos įsipareigojo skirti 20 procentų išlaidų klimat, kovai su klimato kaita. Tačiau regisi, nepavyks laikyti šio įsipareigojimo. Ta nesėkmė būtų bendrame kontekste, kai matoma visą augantį e, gamtinių katastrofų skaičių. Piliečiai laukia, kad Europa veiktų, kad juos saugotų metų. Mūsų pareiga yra atsiliepti į susirūpinimą. ES institucijos turi laikytis prisimtų įsipareigojimų. Mūsų frakcijai Renew Europe yra svarbiausia pasiekti tą 20 procentų rodiklį. Tai yra svarbu planetos apsaugai ir piliečių pasitikėjimui savo institucijomis. Pone valstybės sekretorių, pone komisarė, gerbiami kolegos, mes žinome, kokia yra tarybos pozicija ir jos žinome, kad yra toks siekis kasmet sutaupyti vis daugiau. E, o kaipgi bus su Suomijos skelbiamais e, klimato e, tikslais? Mes norėtume, kad būtų prisimti nauji įsipareigojimai 2020 metais, bet ar užteks tam lėšų ir ES sugebės išlikti nuosekliai? Ačiū. Dabar žodis ponui Biuzelager pusantros minutės. komisijos nary, pirmininkė, tarybos atstovė. Džiaugiuosi, palaikau e, Baroso pasiūlymą e, skirti bent 20 procentų klimatui. Šis, e, šis pažadas buvo duotas dar prieš Paryžiaus susitarimą, o mums trūksta beveik 3 milijonų eurų, milijardų eurų. Taip pat manau, kad mes turime būti lankstesni jaunimo atžvilgių, tai ir Erasmus iniciatyva, ir, ir, ir užimtumo iniciatyva. Bet čia mes kalbame apie dar didesnius dalykus. Mes turime parodyti, kad e, parlamentas yra ambicingai nusiteikęs kito biudžeto atžvilgių per rinkimus. Europiečiai parodė, kad nori, jog mes būtumėm ambicingesni, spręsdami e, problemas, kurios juos legia. Mums reikia biudžeto, kuris sustiprina, nesumažina ES galimybę veikti ir klimato kaitos, ir, ir prieglopšio, ir, ir e, pabėgėlių, ir, ir, ir, ir užimtumo politikoje. Ir tos problemos yra svarbios visoms šaliems, šalims. Taip pat mes turime vykdyti tai, ko iš mūsų reikalauja sutartys. Mes turime paaiškinti ir tikinti ir tarybos narius, ir piliečius, kad verta skirti daugiau pinigų ES, verta investuoti. Pasitikėkime savimi, būkime ambicingi, kaip ir piliečiai iš mūsų to reikalauja ir rengdami šį projektą biudžeto ir kitą, kitus biudžetus. Dėkoju dabar ponui, žodis ponui Madison, minutę. Aš kalbėsiu estiškai. Paar komentarį. Ma saan aru, et... De, dėkoju eh, ponui Otingeriui keletas komentarų iš mano pusės. Aišku, aš suprantu, kad visiems reikia daugiau lėšų. Aš labai atidžiai klausiausi, ką sakė komisaras Otingeris. Jeigu Junktinė karalystė pasitrauks be sutarties iš ES, tai kažkur reikės rasti 11 milijardų eurų. Be konsensuso mes e, negalėsime sutelkti tokių e, lėšų. Turiu ir kitą klausimą e, ponui Otingeriui. Kalbame apie klimato problemas, migracijos problemas, jaunimo nedarbo problemas. Tačiau ar neturėtume geriau diskutuoti apie demografinės problemas? kadangi gimstamumas e, vidutinis pasaulyje pas, pas mus yra 1,59 vaiko e, Europoje, tai turime galvoti apie tai, kaip Europa turi išgyventi, kaip turi užtikrinti savo vaikų ateitį. Ar biudžete į tai atsižvelgiama? Ponas Kušmiuk, EKR frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos. E, E, nariai, ponė ministrė, aš e, norėčiau pasakyti, jog esu e, su nerimės dėl to, kad biudžetas yra apkarpytas. 2000 Šis mūsų aptariamas 20 metų biudžetas yra paskutiniųjų daugiametės finansinės programos metų biudžetas. Ir e, šis biudžetas parengtas remiantis labai e, konserv, konservatyvių e, manimų. Mes e, matome, kad tie apkartimai sudaro apie 20 milijonų eurų. Praeitie 13 metais buvo vėluojama mokėjimų srityje ir ne, nebuvo sumokėta 13 milijardų eurų. Papas, pad, pad, padimulis, vieną minutę. Dėkoju, pane pirmininkė. Kol kas nebuvo jokių kalbėtojų iš jokios frakcijos kurie būtų teigiamai pasisakę biudžeto apkarpimų klausimų. Ponas Oettingeris paaiškino, kodėl tie apkarpimai yra, bet e, tie apkarpimai daro neįmanomų e, mūsų e, tikslų realizavimą. Tai nėra geras ženklas busimai DFP, kuri truks septynerius e, metus. Kaip viskas vyks? E, ar mes galėsime deramai e, kovoti su klimato kaita, ar galėsime tinkamai kurti jaunimui darbo vietas su tomis lėšomis, kurios bus skirtos iš biudžeto? Ponas Furorė, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kiekvienais e, metais taryba pateikė pasiūlymą apkarpyti biudžetą ir kriterijus čia yra nepakankamai aiškus mums. Šie apkarpimai neturėtų e, bloginti tokių programų, kurios ekonomikos, aplinkosaugos ar socialinėje srityje pasiteisina. Priešingai, e, taryba turėtų e, ekonomiškai remti e, tokias programas ir iniciatyvas, kurios e, kovoja su nedarbu ar kurios skatina inovacijas. Tačiau tokios programos, pavyzdžiui, kurios susiję su BŽUP, yra mažiau finansuojamos, taip pat atsisakoma vėl finansuoti jaunimo užimtumo programą arba skirti daugiau E, lėšų Dublino reglamento e, peržiūrai. Mes apkarpame biudžeto lėšas tokiuose sektoriuose, kurie silpna realią ekonomiką. Ir e, aišku, buvo pasiūlyta ir gerų dalykų, pavyzdžiui, 55 milijonais e, sumažinti e, taryba pasiūlė administracinės išlaidas. Mes e, e, reikalavome, kad Europa švaistytų mažiau ir kad būtų veiksmingiau užtikrinamas ekonomikos augimas. Dėkuoju. Dabar Vincig, pusantros minutės. Gerbiami kolegos, pirmininkė, e, ginti Europos gyvenseną mums reiškia ir tai, kad mums reikia labai daug investuoti daug kur. E, horizontas 2020 yra programa, kurioje mes investuojame į labai svarbias rytis ir stipriname konkurencingumą bei užimtumą. Kaip verslininkė mane džiugina, kad ši programa yra iš tikrųjų labai naudinga ne, ir įsuka mūsų e, E, ekonomika. 24 procentai e, biudžeto skiriama, tos ir ties biudžeto skiriama štai programai. Labai svarbu, kad puikiai bendradarbiautų pramonė ir, ir, ir verslas. E, mūsų pramonės laukia labai stiprus iššūkiai, tik tai jie gali rasti sprendimų klimato kaitai, vystydami atsinaujinančios energijos šaltimu, šaltinius. Būtent todėl negaliu suprasti, kad taryba būtent dabar nori siūlyti programos Horizontas 2020 apkarpimus. Dėkoju, dabar pasiko, pasisakys ponas Ušakovs, nors aš jo nematau, jeigu jisai yra salėje. Prašom pakelt ranką, jeigu ne, tada suteiksim žodį poniai Keller. Minutė. Monsieur le commissaire. Euh, pone komisarė. Komisarė Oettinger, ponė ministrė. Taryba, kaip jau buvo pasakyta, numato reikšmingus lėšų sumažinimus 2020 metams. Daugiau negu 27 milijonai bus ta suma. Tai yra tas biudžetas, kurį, kaip mes prancūziškai sakome, kažkas nori apkapoti pjautuvu. Buvo pateikta pono Šastel daugybė pakeitimų, kad būtų galima tos sumažinimus kažkaip atitaisyti. Libe komiteto e, tikslai yra labai svarbus. Aš esu pranešėjęs savo frakcijoje tame komitete. Taryboje yra, numaty, taryba yra numatyta 20 milijonų sumažinti išorės veiksmų tarnybos biudžetą. Mes žinome, kiek e, svarbu yra užtikrinti šios tarnybos tinkamą veikimą. E, tiek kalbant apie vystimas ir admisijos susitarimus, tiek migracijos reikalus, lėšos čia yra labai reikalingos. Mes norėjome taip pat paremti agentūroms skirtus e, pinigus Europol, Eurojust e, ir Frontex. Tai yra tos agentūros, kurios gali reikšmingai prisidėti prie sustiprinto bendradarbiavimo tikslų, dėl to finansavimas turi būti išsaugotas. Dėkoju. Minutė ponui Byto, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Amazonijoje dega, miš, dega miškai, sausra siaubia mūsų šalis ir galiausiai kyla klausimas, ar pagaliau klimato klausimai taps prioritetu kada nors svarstant biudžetą, gal šį kartą. Išgirdau daug gražių pareiškimų, kad būtų imtas įskubių priemonių, išgirdau kalbas, kurių tikslas yra paremti mūsų ūkininkus šiuo sunkiu metu. Buvo taip pat žadama juos e, juos remti, kad būtų sukurtos atsparesnės klimato kaitai e, programos ir žemės ūkis. 2020 nu, m. biudžete dėja tai neatsispindi. Pirmą progą praleidome paremti savo ūkininkus ir dėl to labai gaila. Mes negalėsime sutikti su tuo, kad žodžiai liktų tik žodžiais. Kai balsuosime dėl daugiamečio biudžeto, e, tuomet e, raginsime parlamentą sutelkti visas lėšas, kad BŽUP būtų atsižvelgiama į klimato kaitos iššūkius. Dabar, kai teikiami pakeitimai dėl agroekologijos, tiesiog tarybą paraginčiau paspausti žalią mygtuką. Bent jau šį kartą būsite pasirinkę teisingai, jeigu tai padarysite. Ačiū. Dėkoju. Minutė poniai Donato. Thank you, Madam President. Uh, I will speak in it. Dėkuoju, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai. Sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių mūsų politikos e, sričių kartu su BŽUP. Čia mes turime remtis tuo, kas pasakyta sutartyse. Šitos politikos yra reikalingos tam, kad būtų sumažinti skirtumai tarp įvairių regionų. BŽUP yra vienintelė ES politika, kuri leidžia pasiekti konkrečių rezultatų, konkurencingumo, stiprinimo, augimo, užtikrinimo, darbo vietų kūrimo. Tačiau taryba siūlo apkarpyti uh, lėšas skiriamas e, e, šiai e, sryčiai. Taip yra dėl breksito ir dėl kitų priežasčių. Jeigu mes norime užtikrinti tinkamą kokybę, veiksmingumą, tinkamas, tinkamą programų įgyvendinimą, tai e, turime be jokios abejonės taikyti griežtus kriterijus, E, ir, ir, ir sąlygas, tačiau turime atsižvelgti į to, nori, e, ko nori piliečiai. Aš manau, kad turime dirbti kartu tam, kad 2020 metų biudžetas būtų atitinkantis mūsų lūkesčius. Dėkoju. Minutė ponui Jūžicai. Thank you since everyone Dėkuoju, kadangi kiekvienas galvoja apie savo sritį kaip apie svarbiausią, tai mes turėtume e, nuspręsti, kiek biudžeto lėšų skirti tam ar kitam e, dalykui. Mes turime nuspręsti, kurie Europos projektai pasiteisina, o kurie iš tų projektų yra tik pinigų švaistimas. E, Mes e, turime aiškiai apibrėžti specifinius tikslus, kuriuos turi finansuoti ES biudžetas ir vertinti juos pagal rezultatus. Pavyzdžiui, e, švietimo projektų veiksmingumas neturi būti matuojamas, vertinamas pagal dalyvių skaičių, o pagal projekto gyvendinimo rezultatus. E, tokie kriterijai leistų mums veiksmingiau naudoti išteklius E, vakar e, aš e, kalbėjau per ilgai, tad šiandien mano pasisakymas buvo daug trumpesnis. Taigi, čia dabar buvo klaida, bet jinai ištaisyta. Pone Ferreira, minutė. Ponas Ferreira, atsiprašau. Dėkoju. Šis biudžeto projektas yra sudarytas nustačius neteisingus prioritetus, nepakanka lėšų aplinkai, e, sanglaudai, per daug yra skirta lėšų kariniai ir tarptautiniai interferencijai. Mes e, negalime pritarti šiam pasiūlymui. Mes apie 80 e, pakeitimų tarybai e, nusintėme dėl komisijos pasiūlymo. Pagrindiniai mūsų pasiūlymai yra susiję su kova su skurdu, moterų teisėmis, įvairovė, klimato kaita, taip pat regionų sanglauda ir panašiai daug kas buvo įtraukta, bet mes vis tiek ir toliau kovosime tam, kad galutinis biudžetas, kuris, kurio bus balsuojama, būtų labiau pagal mūsų liniją, kad galėtumėm jį palaikyti. Ačiū. Dabar žodis ponui Rauland. Minutė su pusė. Dėkoju. Žvelgdamas į šį biudžetą, matau politinės klaidas ir vyriausias keistenybės. Mes mato, tai yra nedemokratinės darbo tvarkės atspindys, bandoma e, skatinti ES gyvenimo būdą, išlaidauti. Regionų komitetas yra pavyzdys. 740 tūkstančių jie išleidžia e, visokiems medaliams ir apdovanojimams, apdovanoja visokiausias vidutinybės iš nežinia kokių sričių. ES arogantiškai tikisi, kad kitais metais e, Junktinė karalystė e, prisidės 18 milijardų eurų šiais metais. Kaip jūs užkamšysite skilės, kai mes pasitrauksime. Mes tikrai neprisidėsime prie to, kas vyksta eurozonos ekonomikose. E, augimo paktas e, visiškai neskatina augimo, tik tai e, komisija bando paremti tas šalis, kurios yra mėgstamiausios, pavyzdžiui, Prancūzija, kuria visiškai nebaudžiama, arba Italija. Mario Draghi kalbėdavo apie fiskalinius stimulus, bet nieko e, nepakeitė, nes euras kaip toks buvo sukurtas kaip konvergencijos priemonė, bet kaip matėme, paskutinė finansinė krizė sugriovė graikų, italų ir ispanų gyvenimą. Ir tai atspindi Europos integracijos beprasmybę. Dabar žodis ponui Resler pusantros minutės. Europose. Dėkoju pirmininkė. Europa susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir daugumos tų iššūkių valstybės narės pavieniui negalėtų išspręsti. Šiais laikais demografija, technologijos, klimatas labai stipriai keičiasi, būtent todėl pastarasis mūsų biudžetas, paskutinis šios finansinės perspektyvos biudžetas yra toksai svarbus. Čia Europos parlamente mes turime ir toliau uh, kalbėti apie tas politikas, kurios yra nukreiptos į e, jaunimo, švietimo, darbo vietų kūrimą e, jauniems žmonėms, kad jie galėtų visoje Europoje išsimokslinti, sukurti šeimas. Mes taip pat turime remti inovacijas į inov, e, investicijas į inovacijas, į mokslinius tyrimus, tam, kad galėtumėm būti konkurencingi visame pasaulyje. Taip pat turime skatinti tokią politiką, kuri mažintų skirtumus tarp valstybių narių. Ypatingai rytų Europoje, pavyzdžiui, Kroatijoje, kaip jauniausioje narėje, dar e, labai trūksta, kad Kroatija jau susipilna nare. Ir dažnai e, galima pamatuoti tuo, kaip yra išnaudojami, e, išnaudojamas ribotos lėšos. Būtent todėl 20 metų biudžetas turi pateisinti tą pasitikėjimą, kurį mums išsakė Europos piliečiai per rinkimus. Mes turime žiūrėti į priekį, bet tuo pačiu turime mažinti skirtumus tarp regionų ir kartų. Kolegos Biedron nematau salėje. Gal jis kitur atsisėdo? Jei ne, tada suteiksiu žodį ponui Šastel. Minutė. Mėly kolegos, aiškiai pasakykime, jog tarybos biudžeto apkarpimai neatspindi nei e, pirmininkančios Suomijos prioritetų, nei e, naujosios komisijos vadovybės, nei mūsų piliečių prioritėtų. Mes e, turime pasinaudoti dabar susidariusiomis aplinkybėmis, kad e, klimato kaita būtų ne problema, o šansas vedantis mus į tvarų vystimąsi. Turime investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Žinių e, Europe frakcijos vardu mes esame pateikę kai kurių pakeitimų kuriuose kalbama apie mikrofinansavimą bei paramą įmonėms, apie pagalbą pažeidžiamiausiams e, asmenims, apie konkurencingumo stiprinimą ir apie mažų bei vidutinių įmonių bei inovacijų remimą, apie didesnę prieigą prie lėšų profesinio rengimo srityje, kadangi tai yra labai svarbu ir ekonomin, ekonomikos saugimui ir darbo vietų kūrimui. Pane Dauding, vieną minutę. Dėkuoju. Mūsų visuomenės ir bendrijos susiduria su labai svarbiais iššūkiais - klimato kaita, socialinis neteisingumas, neligybė ir taip toliau. Visam tam reikia atitinkamų mūsų veiksmų, kad problemos būtų e, išspręstos. E, horizontas 2020 ir Erasmus programos. Šios dienos balsavimas buvo tinkamas žingsnis šiuose e, srityse, tačiau mes turime labiau galvoti apie klimato kaitos iššūkius. Valstybės narės turi finansuoti mūsų e, tam, kad būtų užtikrinta investuoti, kad būtų užtikrinta mūsų ateitis mes turime veiksmingai spręsti klimato kaitos e, problemas. Čia aišku negali e, būti kažkurios vienos panacėjos, bet e, mes turime galvoti apie ateitį, investuoti į ją, o klimato kaitos dalykai čia yra esminės svarbos. Dabar jo, fest, viena minutė. Ačiū. Kolegos, atrodytų, kad šiandien yra jūsų pinigai, bet iš tikrųjų čia yra mokesčių mokėtojų pinigai, nes jie savo darbu ir mokesčiais tą biudžetą sunešė. E, beveik 160 milijardų eurų yra dabar, tai maždaug 10 milijardų daugiau negu pratais metais. E, o taryba nori apkarpyti tam tikras rytis. Įdomu, kokiose, kokiame pasaulyje jūs gyvenate. Iš tikrųjų, tas biudžetas yra perspaustas. Atrodo, kad nėra nei breksito, nei recesijos, nei e, naftos e, krizės, nei kovos tarp JAF ir Kinijos. Met yra kvailas biudžetas, nes nematome krizių, nematome e, apribojimų. Tai yra kvailas biudžetas, nes atrodo, kad ES tiesiog gyvena iš mokesčių mokėtojų kišenės. Žodis ponui Kristoforų. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, mano supratimu, ES biudžetas turėtų būti tas, kurio siekiama ekonomikos augimo ir užimtumo. Tai atitiktų ES piliečių interesus ir lūkesčius. E, tai turėtų būti mūsų prioritetas - ieškoti daugiau finansavimo jauniems žmonėms, mokslo tyrimams, inovacijoms, žemės e, ūkiui e, ir visoms toms sritims, kurios tokios svarbios ES ir žmonėms. Taip pat skaitmeninėje srityje turime žengti pirmin. Tas biudžetas turėtų būti toks, kuris būtų pagristas teisinės valstybės principais, žmogaus teisių įtvirtinimu ir Europos principų įtvirtinimu. Aš manau, kad joks ES pilietis nenorėtų, kad finansavimas būtų skiriamas šalims, kurios pažeidžia ES principus ir vertybės. Ir čia turi uh, omenyje pirmiausia pagalbą, priešstojiminę pagalbą valstybei, kuri pažeidžia ES valstybės ir principus. Tai yra Turkija ir tai yra neprimtina. Jeigu šiandien ES piliečių paklaustume, ar jie nori, kad mes ir toliau finansuotume Turkiją, aš manau, kad niekas nepasakytų taip. Turkija negali ir toliau pažeidinėti e, Kipro e, išimtinės ekonominės zonos, kad ji vykdytų nuolatinį šantažą, grasindama paleisti migrantus į Europą ir kad ji grasintų ES stabilumui. Tai yra neprimtina. Yra laikas blokuoti finansavimą prieš stojiminę pagalbą Turkijai. Turime pasiūsti labai aišku signalą, kad ES be kita ko yra ir bendros vertybės, bendri principai. Ir tie, kurie nori gauti ES finansavimą, turi gerbti tos principus ir vertybės. Ačiū. Dėkoju. Kolega Dekastro, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Mūsų piliečiai prašo Europos, kad jį labiau priartėtų prie piliečių. Tačiau e, tarybos pozicija dėl 20 metų biudžeto atrodo atitolina piliečius nuo e, Europos. Europos e, parlamentas mano, kad e, tokia tarybos pozicija yra nepakankamai ambicinga. E, žemės ūkio ir maisto perdirbimo sektoriuje e, turime elgtis kitaip, kadangi tai yra be galo svarbus e, mūsų ekonomikai. Ir e, šie sektoriai jau nukentėjo nuo Rusijos, Rusijai taikomų sankcijų poveikio ir dar nukentės nuo Brexito. Mes turime galvoti apie iššūkius ambicingai ir e, turime galvoti, kaip veiksmingai gyvendinti būsimą DFP. Ponas Zemstrot, vieną minutę. Sehr geehrter Hochadel. Gerbėmieji, jūsų finansinės pasiūlymas yra viduramžiškas. Mums grėsia grėsmė ne migrantai mums grasina, o jūs, nes jūs tiek daug apie, taip gerai apie save manot, kad manot, jog nemato tikriųjų šių laikų grėsmių, jūs gyvenate nuolatinėje vasaroje. E, jūra iš mūsų atima žemę, o miškai dega. Būtent todėl jūs, jūs už tai bandote prastumti šitą savo e, velnišką planą, bet mes nenuleisime rankų. Mes e, kartu susivienysime e, ir pasipriešinsime jums, kurie nieko neišmanote. Ačiū. Ponas Borkė, minutę. Grazie. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš manau, kad e, programų, kurios remia infrastruktūras, inovacijas, mokslinius tyrimus įmonės, finansavimas yra prioritėtinis. Tačiau esu nustebęs, matydamas, jog komisijos pasiūlymas dėl 20 metų e, biudžeto e, teikia tokius e, pasiūlymus, jog apsunkina tokių valstybių kaip Italija padėti. Tos valstybės kaip Italija daugiausiai finansuoja e, ES e, biudžetą ir lieka taip pat daug kitų klaustukų. Galbūt e, skiriamos lėšos turi būti skiriamas taip, kad mūsų gamybos gebėjimai būtų stiprinami. Mes e, taip pat matome, kad Italijoje ir kitose valstybėse narėse yra tokių poreikių tose sektoriuose, kurie yra pasiekę aukšto lygį, e, tokių poreikių, kuriuos dabar sunku e, e patenkinti. Mes manome, kad e, išteklių paskirstimas turi būti teisingas. Minutė 30. Frau Präsidentin, äh, meine. Ponas Herps, pusantros minutės. Pirmininkė, ponai, mes kalbėjome apie kovą su vėžiu. Visi sutarėme, kad e, horizontas yra čia labai svarbus. O dabar jau perėmė prie kito, kito punkto ir visiškai kitaip e, šnekame. E, vieno reikalame, kito įgyvendiname, kitaip elgiamės. Taip negalima. Mes dėlsėme O tas dėlsimas yra labai pavojingas ir kalbant apie vėžį ir apie jaunimo nedarbą, kuo ilgiau žmonės, jauni žmonės nedirba, tuo didesnė tikimybė, kad jie radikalizuosis. Pasaulis nelaukia. Žinoma, mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus bet tai turėtų būti tos programos, su kurios sukuria didžiausią pridėtinę vertę e, ir kur daugiausia lūkesčių turi, turi mūsų piliečiai. Kai kurie e, parlamentarai yra pripratę prie tų ritualų nusistovėjusių. Ir tas ritualas e, nesutarti su taryba yra labai netinkamas. Taigi geriau kartu dirbkime tam pačiam tikslui ir pasieksime geresnių tikslų rezultatų. Ačiū, ponė Benova, minutę. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Euró... Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, Europos parlamentas ambicingai nusiteikęs, aš esu pranešėja Envi ir žinau, kad mums reikia daug daugiau pinigų, o tų pinigų biudžete nėra, bent jau kol kas. Klimato kaita e, mums sukuria labai daug iššūkių, reikia 3,5 milijardų, reikia išpildyti mūsų piliečių lūkesčius, didinti gyvenimo kokybę. Uh, Socialinis ramstis taip pat turėtų būti stiprinamas Europos minimali alga, e, klimato kaita ir taip toliau. Todėl reikia atitinkamos sistemos, kad būtent šios svarbiausios politikos rytis būtų finansuojamos. Tokia sistema galėtų uh, pavyzdžiui, e, būti sukurta iš skaitmeninio mokesčio arba progresyvinių mokesčių, apmokestinant stambes korporacijas. Taip pat reikia kovoti su mokesčių vengimu per įvairiausias priemonės, kad nebūtų jokių pašto dėžučių įmonių. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis minutė ponui Pitsulai. Dėkoju dirbau e, šio dokumento regi komitete ir noriu pasakyti keletą dalykų, e, žvelgiant iš regioninės plėtros komiteto perspektyvos. Sanglaudos fondas yra vienas iš esminių elementų siekiant užtikrinti daugeliu valstybių narių vystimasi. Dėl to tai turėtų būti ir toliau vienas iš esminių dalykų 2020 metams ir tai turėtų būti svarbus dalykas naujoje daugiametėje finansinėje programoje. Apie tai kalbama dar Lisabono sutartie, nes toje sutartyje pasakyta, kad joks regionas negali būti paliktas nuo šaly. Sanglaudos politika yra skirta tam, kad e, kad kiekvienas išleistas euras iš sanglaudos politikos e, gražos duoda 1,24 euro. Ir tai yra ypatingos svarbos projektai, kova su klimato kaita, jaunimo užimtumo iniciatyvos ir taip toliau ir panašiai. Šis dokumentas dėja niekaip nepadės spręsti tas problemas. Europos komisija sunkiai galės tuo naudotis, nes tai nedėra su jos pasiūlyta darbo programa. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, kita kalbėtoja ponė Nina Gil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš dalyvavau šioje diskusijoje, esu e, šešėlė pranešėja FED komitete šiuo klausimu. E, tarybos siūlymai neramina, nes siūloma sumažinti milijardų eurų e, su milijardu eurų įsipareigojimų susijusių su politika. Tai reiškia, kad išorės veiksmams skirtas biudžetas būtų žemiausias per trejus paskutinius metus. Žvelgiant į nacionalinį kontekstą, reikia pasakyti, kad žmogaus teisės ir asmens teisės įvairiuose žemynuose kenčia, jų vis daugiau išpolių prieš juos. Ir dabar siūloma sumažinti es gebėjimus veikti šiuose srityse, teisinės valstybės srityje, žmogaus teisų srityje. Man susirūpinimo kelia tai, kad ES atrodo ir žengia tuo pačiu keliu kaip JAV. Tiesiog uh, E, kinai ateina į tas kitas šalis, investuoja, numato baudas, jeigu ne viskas vyksta taip, kaip jie nori ir žmonės yra neginami. Tuo tarpu mes norime daugiau demokratijos, daugiau žmogaus teisų, tad raginu Europos komisiją ir tarybą peržiūrėti siūlymus ir pinigus skirti ten, kur jų labiausiai reikia. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Kolega Gajer, minutė. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Man tai yra vienuoliktas biudžeto svarstymas ir matau, kad tai labai institualizuota, ritualizuota ir labai nuobodu. Vis tas pats kartojasi, taryba elgesi taip pat ir bando uh, pateisinti, kodėl, band, kodėl nori apkarpyti tam tikras rytis ir kai pasižiūriu į skaičius, tai mes e, tikrai neteisingai elgiamės. Ir aš, man atrodo, norėčiau paklausti, jeigu mes primam jūsų pasiūlymą, ką jūs darytumėte, ar jūs, ministrė, galėtumėt paaiškinti savo e, rinkėjams, kodėl Suomija pirmininkaudama uh, duoda daugiau pinigų klimatui, eismų, e, eismui ir panašiams dalykams. Kodėl apkarpo šitas rytis? Man atrodo, kad jūs niekaip to negalėtumėt paaiškinti savo rinkėjams. Dėkoju. Grapinė, minutė. Mulțumesc, domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, s-a dezbătut foarte mult. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, ponė ministrė. Daug diskutavome apie šį pranešimą ir tai yra normalu. Komisijos nario komentarai buvo labai turiningi, buvo puikiai paaiškinta, kodėl reikia vengti biudžetų apkarpimų, tačiau aš konstatuoju, kad visur apkarpama. Dabar tiek mokslinių tyrimų, e, tiek, tiek kitose srityse. E, Pane komisijos nariai, jūs sakėte, jog biudžetas yra labai svarbi priemonė gyvendinti E, įgyvendinant ES politiką. Bet kaip mes tinkamai gyvendinsime sangaudos politiką, kaip užtikrinsime mokslinius tyrimus, piliečių saugumą su tokiu biudžetu, koks yra dabar. Jisai per daug sumažintas. Ne to iš mūsų laukia e, piliečiai. Jie nori tinkamo lygio saugumo, nori tinkamo lygio e, kitų mūsų priemonių, tačiau apkarpant biudžetą vis dėlto jis eina tik priešingą pusę. E, ar ponė Noichel salėje? Jei ne, tada periname prie pono Fernandes. Jo irgi regis nėra salėje, bet ponia kamerė vert e, dabar gaus žodį minutai. Ačiū. E, Vokietijoje Kaip visada, e, vis mažiau pinigų kultūrai, e, piliečių įtraukimui. Net ir sėkmingiausia programa Erasmus Plus yra apkarko, apkarpoma e, vis pamirštama, kokia svarbi kultūra ir švietimas piliečiams. Reikia į tai investuoti, bet jums net sapnuose ne, netrodo, kad to reikia neįmanoma susitaikyti su tokiais apkarpimais. Kūrybinga Europa, Europa piliečiams nuolatos yra nepakankamai finansuojama. Kultūros komitetas aiškiai sako, reikia 10 procentų daugiau Erasmus, kūrybingai Europai ir piliečių Europai. Į šias programas reikia investuoti daugiau, o ne mažiau. Reikia investuoti daugiau į švietimo kultūrą ir jaunimą. Man atrodo, kad mes tikrai esame įsipareigoję tą padaryti. Dėkoju. Dabar ponas Benifai, minutė. Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog diskusija dėl 20 metų biudžeto yra puikia proga mums akcentuoti, jog būtina remti priemonės, kuriamis siekime mažinti nedarbą. Socdemams tai labai svarbu ir mes pateikėme e, pakeitimų, kurie būtent ir eina šitą linkmę, ypač e, dėl jaunimo nedarbo mažinimo, nes jaunimo nedarbo lygis daugelį valstybių narių lieka dar per didelis ir todėl mes savo pakeitimais e, norime, kad e, dar būtų skiriama 60 milijonų eurų šitoms e, reikmėms. Taip pat e, labai svarbu remti Europos pagrindinių, Europos socialinių laisvių ramsti bei pagrindinės teisės. Turime taip pat didinti lėšas profesinio rengimo srityje. Tai yra viena iš sričių, kur turi matytis Europos pastangos siekiant atliepti piliečių lūkesčiams, nes čia dar kyla nemažai problemų. E, kolega Incir. Dėkuoju. Žmogaus teisėms visur pasaulyje iškyla įvairių grėsmių. Būtent e, todėl turime